balsuosime, rytoj tęsime darbą pagal darbo tvarkę 19 spalio nuo 9 iki 12.30, o po to papietų pertraukos mm, tas bus tęsiamas darbas iki